tragiškas įvykis ir mes labai e, e, vertiname tai, kad jūs tai paminėjote, bet šiandien mes iš tiesų visi gedime. Ačiū ponė Kaiser, aš manau, kad visi pritars jūsų e, liūdėsio mintims ir mes e, norime išreikšti solidarumą su tais, kurie tiesiogiai nukentėjo. Tuo mes baigiame šiandienos diskusiją ir periname tiesiogiai prie tolesnės temos. Tai yra gerbiamos e, užsienio politikos ypatingosios galiotinės pareiškimas dėl ES ir Rusijos vadovų susitikimo. Pone Ašton, žodis Jums. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu poniai Dekaiser pasakyti, kad taip pat perdodu savo užuojautą tiems, kurie prarado savo mm, artimuosius liežę. Tai yra baisu. Pone pirmininkė, dėkoju už galimybę pakalbėti apie ES ir Rusijos aukščiausio lygos sustikimą, kuris, kaip žinote, įvyks Briuselį rytoj vakare, prasidės rytoj vakare. Tarsiu keletą žodžių įžangai apie rinkimus. Kaip visi žinote, vyko rinkimai į Dūmą 4 gruodžio. Kai Liepos mėnesį šiame parlamente e, aptarinėjome pasirengimą rinkimams, aš tuomet išreiškiau rūpės susirūpinimą ypač dėl apribojimų politinio pluralizmo prasme. Ir šiandien įvairių opozicijų partijų neprileidimas dalyvauti rinkimuose buvo didžiausias rinkimų trūkumas. Be to, matėme pranešimų apie procedūrų pažeidimus, apie nešališkumą žiniasklaidoje, apie neatskirimą tarp part, politinių partijų ir e, valstybės. Ypač e, reikia paminėti protestuotojus, kurie protestavo už e, laisvus rinkimus ir policijos smurtą prieš e, opoziciją. O Demonstracijos praėjusį savaitgalį buvo taikios ir valdžia tinkamai atrodo elgėsi tuo e, atveju. E, prezidentas Medvedevas pažadėjo ištirti visus pažeidimus, o teisės aktai e, leidžia apeliuoti ir ištaisyti rezultatus ir tikimės, kad šių teisės aktų bus laikomasi. Reikia įvertinti įrodymus. SBPO, žmogaus teisų komisaras visi paparnė savo e, nuomonę ir e, juos reikės aptarti su e, valdžia, kad būtų užtikrinti sąžininkai rinkimai kovo mėnesį. Taip pat reikia pripažinti, kad Rusijos žmonės pasinaudoja visais, visomis galimybėmis pareikšti savo nepasitenkinimą dėl kai kurių politinės situacijos aspektų. Daugeliu, daugeliu komentatorių nuomonė, e, rinkėjai pareiškia savo nuomonę dėl tokiais klausimas kaip korupcija, politinių laisvių trūkumų ir ekonominė situacija balsuodami už kitas partijas. Ir dėl to vieningos Rusijos partijos rezultatas nuo 64 procentų 27 metais dabar buvo mažiau negu 50 procentų. Taigi piliečiai pasiuntė aišku signalą ir jis nebuvo nepastebėtas. Prezidentas Medvedevas ir ministras pirmininkas Putinas pripažino, kad sulaukė to signalo priemėjai. E, ateities demokratinis vystimasis Rusijoje kaip sakiau, Liepos mėnesį turi priklausyti nuo Rusijos žmonių ir jų pasirinkimo. ES nestovi nuo šalyje. Mes artimai e, palaikome ryšius e, per ekonomiką, šeiminius ryšius ir mūsų bendrą istoriją. Kartu veikdami, kartu su Rusija mes galim daryti įtaką sprendžiant iššūkius ir konfliktinės situacijas pasaulyje. Mes taip pat turime bendrų įsipareigojimų kurti demokratinės institucijas ir žmogaus teisės jungtinėse tautose, Europos taryboje ir SBO e, rėmose. Mes taip pat, aišku, reikšime savo ne, e, susirūpinimą e, dėl rinkimų, rinkimų rezultatais ar jų vedimų mūsų nuomonė. Rusijos modernizacija, jos traukimas į tarptautinę taisyklėms pareistą sistemą yra svarbiausia. Na, o konstruktyvus, po, konstruktyvus pokalbiai padeda ir sustikimas gali duoti rezultatų. Noriu paminėti Rusijos stojimą į PPO dėl ko turėtų būti apsispręsta Dženevoje penktadienį. Kaip didžiausia Rusijos prekybos partnerė, ES yra svarbi partnerė per 18 metų dėrybas. Kaip ankstesnė prekybos komisarė, aš turiu savo asmeninės patirties šiame procese. PPO, stojimas į PPO bus istorinis momentas, kuris pradės naują mūsų dvišalių santykių skyrių. Jis susaistyt Rusiją e, jei priversdama laikytis e, tarptautinių prekybos taisyklių, atsiras naujų galimybių prekybė investicijos ir bus apsaugotos mūsų bendrovės. PPO e, narystė turėtų suteikti naują postumį e, daryboms su Rusija dėl naujo sustarimo. Mes taip pat dėl vizų ir mobilumo tvirtinsime bendra, bendrus žingsnius vizų panaikinimui. Šis procesas reikalauja modernizacijos migracijos politikoje, sienų valdyme, bet taip pat garantuoja pagrindinių laisvių pagarbą. Geresnis judumas ir žmonių e, tarpusavio santykiai suartins žmonės ir palengvins keitimąsi patirtimi, vertybėmis, kultūriniu bendradarbiavimu ir verslą. Na ir pagaliau e, modernizavimo partnerystė įgyvendinama šiuo metu ir rengiami nauji projektai per vadovų susitikimą mes pabrėžėme savo įstikinimą, kad modernizacija nėra tik tai technologijos. Teisės priešinybė, piliečių teisų apsauga, pilietinės visuomenės įtraukimas ir vienodos sąlygos visoms bendrovėms yra svarbiausi modernizacijos elementai. Baigdama, norėčiau tarti keletą žodžių apie užsienio politiką. Rusija yra svarbi ES partnerė. Sergejus Laivrovas sustinkame kartu e, ir ieškome bendrų sprendimų svarbiausiams tarptautiniams klausimams. Dažniausiai mums e, sekasi gerai, kartais mūsų nuomonės išsiskiria. Pavyzdžiui, Sirijos atveju, kas bus aptarta ir per vadovų sustikimą. Mums taip pat reikia pasistumėti į priekį dėl užsisėtusių konfliktų. Padniestrėje reikia, mums pavyko pradėti iš naujo darybas, mes ir toliau e, stengsimės e, tarpininkauti pastangose dėl Kalnų Karabacho na, ir, kaip jau minėjau anksčiau, Pietų Kaukaze lankiausi praėjus mėnesį ir mums e, nerba kelia, kad trūksta progreso darybose, nes įtampa regione yra didelė. Ir toliau mes e, kalbėsime su Rusija dėl Gruzijos, kur Rusija turi dar įgyvendinti savo įsipareigojimus prisimintus 2008 m. rugsėjo ir rūpiučio mėnesiais. Pone Pirinkė, noriu pabaigti. Kaip matome, turite daug klausimų kartu su Rusija, kurie susiję su ekonomika, visuomenėmis ir mūsų strateginiais e, interesais. Naikinant prekybos kelionių barjerus, mes galime tikėtis, kad piliečiai, piliečių nuomonės vis labiau suartės ir fundamentalūs e, klausimai bendradarbiavant jų bendrumas padidės. Mūsų siekiai e, tarp, santykiuose tarp ES ir Rusijos visada yra šios modernizavimo proceso variklis. Ačiū, ponė komisijos narė. Dabar frakcijų vardu ponas Kelam, EPP vardu, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, e, ponė e, galiotinė. Manau, kad išgyvename labai svarbų laikotarpį dabar, prieš ES ir Rusijos vadovų susitikimą, nes iš esmės pasikeitė uh, nuomonės ir nuotaikos Rusijos gyventojų tarpe. Aš manau, kad svarbiausias pokytis jau įvyko, nes pasikeitė Rusijos žmonių mentalitetas ir požiūris. Žmonės nebėra abejingi politikai, jie atidžiai stebi kontroliuojant rinkimus ir protestuoja dėl balsų e, e, klastojimo. Antras dalykas, turime atkreipti dėmesį į tai, kad dabar Putino partija tapo mažumos partija. Praėjusią savaitę e, Briuselėje susitikome su Rusijos opozicijos lyderiais, taip pat ir panu Kasparovu, ir paaiškėjo, kad net ir tie 49 procentai nėra e, teisingi. Realus procentas yra žymiai mažesnis, gal 30 procentų. Dabar ES kyla klausimas, kokių galimybių mes turime pakeisti padėtį, kaip padėti atstatyti demokratiją Rusijoje. Aš nemanau, kad įprastinėmis priemonėmis to galėtume pasiekti. Kaip ponė Šepcova, Rusijos rašytoja, yra pasakiusi, Ruš, Rusijos e, stilius yra tas, kad reikia apsimetinėti, kad turime demokratiją. Europiečiai laikėsi tokios stiliaus, kad e, Tokio požiūrio, kad tarsi e, manome, jog ten yra Rusija ir ją pripažįstame. Dabar mes turėtume elgtis taip, kaip elgėmės arabų pavasario atveju. Gali būti, kad kils pavasaris ir Rusijoje, turėtume to nepamiršti. Todėl norėčiau paprašyti gerbiamą įgaliotinę. Duokite tokį signalą mūsų partneriams Rusijoje. Mes demokratiją vertiname rimtai Rusijos rinkėjų ir gyventojų ketinimus ir siekius mes vertiname rimtai. Ir Rusijos lyderiai turi pakeisti savo darbo būdus. Lygiai taip pat mes e, turime pakeisti e, apribojimus, kurie yra nustatyti ponui Magnitski ir e, imtis priemonių dėl e, rinkimų suklastojimo atitaisimo. Ponas Svoboda, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ypatingoji galiotinė. Manau, kad mūsų laukia svarbus vadovų susitikimas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dialogai, e, kuriuos turime užmėgsti su Rusijos lyderiais dėl energetikos ir dėl įstojimo į PPO. Turime kalbėti apie vizų liberalizavimą, turime partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį tartis. Reikia realiai pradėti iš naujo kalbėti su tomis temomis bet nepamiršime ir rinkimo klausimo, kuris ką tik buvo pateiktas. Gerbiama įgaliotinė, dėkuoju Jums labu, už labai aiškę poziciją. Manau, kad matome Rusijos gyventojų brandos ženklų. Kaip mano kolegos sakė, e, žmonės nebenori sutikti su viskuo, kas ateina iš Rusijos Kremliaus, tai yra Rusijos Baltųjų rūmų. Mes turime remti pilietinę visuomenę, kuri bando įtikinti uh, politikos establishmentą, kad kitoks darbo būdas, demokratiškas, atviras darbo būdas yra priimtinesnis. Būtent tokiu keliu mes turėtume eiti. Ir dabar, kaip sakome mūsų bendrojo rezoliucija ir kaip jūs gerbiamai galiotinė sakėte, turime kreiptis į sukurtąją komisiją, e, kuriai priklauso ir panas Medvedevas, kad e, problemos būtų įvertintos e, kruopšiai ir rimtai Rusijoje lapkričio pradžioje e, lankiausi ir jau tada matėme, kad gali būti rinkimuose rimtų klaidų. Tikiuosi, kad e, atlikus reikiamą tyrimą bus e, gauti pageidaujami rezultatai. Aš pasiūliau užsienio reikalų komitetui bei delegacijai suorganizuoti sausio mėnesį Europos parlamente klausimą, kuriame galėtų dalyvauti visų partijų atstovai. Ir turiu galvoje tas partijas, kurios balitravosi rinkimuose, uh, E, ir tos, kurios neturėjo galimybės dalyvauti, turėtume pasikviesti rinkimų stebėtojus iš SBO, iš Europos tarybos ir iš Europos Sąjungos. Ir tada mes visi kartu galėtume priimti ryštingą sprendimą, kad rinkimai į parlamentą Rusijoje turėtų būti pakartoti. Pažvelkime į detalės, pažvelkime į faktus. Galbūt e, bus e, problemos išspręstos. Galbūt parlamento rinkimai bus organizuoti antrą kartą, bet prieš padarant tokią išvadą reikia surinkti faktus. Ačiū. Ačiū ponė Svoboda. Dabar ponė Ojulan, dvi minutės. Pone vyriausiai galiotinė, svarbiausias klausimas dėl ES su Rusija yra e, Rusijos valstybės dūmos rinkimų legitimumas. Atsižvelgiant e, į gal preliminarias tarptautinių ir vietos stebėjimo organizacijų išvadas, naujoji išrinktos valstybės dūmos legitimumas yra bent jau abejotinas. E, užpildant e, balsadėžės, e, pažinėjant, klasuojant balsus ir taip toliau, Rusijos žmonėms nebuvo steigta konstitucinė teisė išrinkti savo atstovus laisvose, sąžiningose rinkimuose. Ir kaip daugelis žmonių, aš netikiu, kad prezidento Medvedevo pažadai patikrinti rinkimų rezultatus, rezultatus netikiu jo pažadais. Nors Rusija yra ir liks svarbia ES partnerė, mūsų ekonominiai partneriai neturi uh, užtemdyti demokratijos principų, už kurios, atsak, už kurios, kurios palaiko ES. Todėl ES turėtų peržiūrėti, kaip elgti su partneriu, kuris nesuteikia piliečiams mandato. Jelcinas Rusija yra praeitie, dabar jau susidurime su Putino autoritarinė valstybė. Idealistinis požiūris, kad galima iškesti kelią Kremliui E, paversti Rusiją į autoritarę valstybę, būdami kaip dirbami su kolegomis įvairiose organizacijose, nepavyks. Ta tiesa e, yra, kad Putinas ir jo draugai Kremliuje ko gero nesilaikys ES vertybių. Na ir pirmiausia, e, raginu vyriausiai galiotinę, kad reikalauti, kad būtų paleisti taikus demonstrantai, E, Rusijos valdžiai reikia priminti jos, jų tarptautinius įsipareigojimus, e, kurie kyla visų pirma iš Rusijos narystės Europos taryboje ir SBO. Rusija turi surenkti naujus laisvus ir sąžininkus e, rinkimus. Toliau ponas Šulcas. Pone pirmininkė, šis susitikimas šią savaitę vyks labai įtemptoje situacijoje Mūsų partnerystės prasmė priklausys nuo to, ar Rusijos vyriausybė yra pasiruošusi modernizuoti savo požiūrį į visuomenę, ar jį pasiruošusi kurti naują visuomenę, demokrati, demokratinę, piliečių teisės gerbenčią visuomenę. Puslapis Golos aiškiai parodo, kad rinkimai buvo, rinkimų rezultatai buvo suklastoti. Vieningoji Rusija negavo absoliučios daugumos, dešimtys tūkstančių piliečių išėjo į gatves protestuoti, jie jaučiasi apgauti ir įžeisti. Jie nenori revoliucijos, jie nori garbingų rinkimų, kuriuose galėtų dalyvauti ir opozicinės partijos. Netgi Gorbačiovas, kuris lygi šiol Mm, susilaikydama nuo atviros kritikos Putino atžvilgių pasakė, kad reikia organizuoti naujus rinkimus. Mes turime ne tik žiūrėti, kas vyksta, bet turime padėti rusams savo jėgomis pasiekti to, ko jie siekia. Jie rodo, kad mm, piliečių pastangos rodo, kad atėjo nauji laikai. Negalima tikėtis, kad ką nors pakeis tie, kurie yra atsakingi už rinkimų rezultatų klastojimą. Uh, Mm, ko mes galim tikėtis iš Medvedevo ar Putino. E, Medvedemas jau galėjo seniai ką nors padaryti, bet nieko nepadarė ir dabartiniai pažadai patikrinti, e, peržiūrėti rezultatus yra juokingi. Kaukazo e, šalise balsavusių rezultatai taip pat kelia juoką negalima tikėtis, kad bus surinkti nauji rinkimai, negalime tikėtis ir kad kad e, toks žmogus kaip Putinas, kuris pareiškė, kad visus šios protestus suorganizuoja Junktinės Amerikos valstijos, ką nors pakeistų toje šalyje. Demokratija šioje šalyje neegzistuoja, tai yra Putino demokratija, jis ją nustato. Mes turime, žinoma, reikalauti, kad e, bū, vyktų nauji ir skaidrus rinkimai, nes tik tai dabartinių rinkimų rezultatų patikrinimas nieko neatneš. Taigi dėl to siūlau pritarti mūsų pakeitimo pasiūlymui rytoj. Dėkoju, ponė Šulcai, dabar ponas Migalskis. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, pone vicekomisarė, Noriu jūs, jums priminti, kad Rusija turėtų įgyvendinti ir Sarkozy planą, kuris buvo priimtas Gruzijai. Taigi galbūt galėtumėt tai pakomentuoti, ponė komisijos vicepirmininkė, kaip tas planas yra įgyvendinimas. Kitas dalykas susijęs su nedemokratiškai vykusiais rinkimais Rusijoje ir su mūsų galimybė remti Rusijos pilietinę visuomenę. Kaip paaiškėjo ir pono e, Svobodos, ir pono Šulco, ir pono Keliamo pasisakymai visi yra daugiau mažiau panašus, tai rodo mūsų politinės valios vienybę mes turime pasinaudoti šiuo šansu, nes Rusijos visuomeniai reikia mūsų paramos šiuo tokiu svarbiu momentu. Žinoma, mes norime, kad Rusija ir toliau išliktų svarbių mūsų partnerių, taip pat ir ekonominių partnerių, ir politinių partnerių. Tačiau norėčiau paprašyti jūsų šių temų imtis labai rimtai ir mes jūs remsime. Ponas Šolts. Pone Aštan, ponė pirmininkė. Strateginė partnerystė turi remtis visomis mūsų vertybėmis ir mes turime stengtis kartu spręsti visus sunkumus. Strategija tai reiškia, kad mes visi žiūrime tą pačią kryptimį į ateitį, mes turime siekti konkrečių rezultatų, kad politiniai rezultatai būtų priimami skaidriai ir skaidrumas ypač liečia rinkimus. Mes sakome, kad svarbiausia yra bendras saugumas ir kodėl bendro saugumo mes negalime kurti kartu, man kyla toks klausimas, juk mes ES teikiame tokius pasiūlymus ir būsimas e, susitikimas, aukščiausio lygio susitikimas su Rusija turi atsižvelgti į, į mūsų šios pasiūlymus. Manau, kad tai yra abiejų pusių interesas taip pat ir piliečių interesas. Piliečiai nori dalyvauti ekonominėme augime, Mes turime padėti sukurti teisingesnę visuomenę, kuri neleistų atsirasti tokiems, tokioms valdžios konsteliacijoms, kokios yra dabar. Tam reikia ir Rusijos piliečių paramos. Rusijos e, piliečiai parodė savo vyriausybei, kad jie nebenori gyventi taip, kaip gyveno lygi šiol ir nori eiti naują kryptimį. Dėkoju. Toliau ponas Belder. Laikykitės kalbėjimo laiko, jeigu įmanoma. Dėkuoju, pirmininkė. Rusijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė gripo epidemijos alarmą, bet tai nieko nepadėjo. Vis tiek piliečiai rinkosi miestuose, išėjo į gatves ir protestavo prieš tai, kas įvyko rinkimų metu. Demonstra demonstruojantis e, žmonės pasisakė prieš tą, tas ligas, kuriomis serga Rusijos valdžia. Dabar ir ES metas veikti. Ar ji turės pakankamai e, jėgų paremti tą savikritiką, kuri dabar vyrauja Rusijos politinėje diskusijoje? Taip pat norėčiau minėti ir vieną svarbę Rusijos užsienio politikos kryptį. Kaip Jūs vertinate tokią galimybę, kad Rusija dabar, kalbant, kai kalbame apie Irano atominę programą, pritars vakarų pozicijai, sprendžiant e, Irano brandolinės programos problemas taikiu būdu. Kol kas Rusija tam priešinasi. Ačiū dabar ponia Oman Roitin. Minutės. Pirmininkė. Vadovų susitikime bus kalbama apie Rusijos ir ES santykius. Tokia yra darbo tvarkė. ES ir Rusija turi vieną kitą stiprinti ir aš manau, kad vadovų susitikimas turėtų būti vertinamas teigiamai. Rusija įstos į PPO, tai reiškia, kad atsiras galimybės įgyvendinti daugiau realių partnerystės susitarimų priekybos srityje. Visų režimo palengvinimas taip pat padėtų ir ekonominių santykių plėtotėjai įmonės, abiejų pusių įmonės galėtų investuoti vienoje ir kitoje pusėje. Tačiau e, vice, komisijos vicepirmininkė, jeigu e, kalbame apie tikrą partnerystę, tai reikia turėti drąsos ir pasakyti tiesą. O tiesa yra tokia, kad reikia demokratijos, reikia piliečių te, pagarbos piliečių teisėms. Paaiškėjo, kad Rusijoje parlamento rinkimų metu piliečių teisės nebuvo pakankamai garantuojamos. Kaip paaiškėjo, kai kuriuose regionuose daugiau negu 100 procentų balsų buvo atiduota už tam, tikrų, ta, už tam tikras partijas. Tai yra dar juokingesnis skaičiavimas, negu kad tą darydavo komunistai tarybiniais laikais. Tai jau prasilenkia su bet kokia matematika. Todėl pirmininkė labai svarbu dabar imtis visų priemonių, kad tiesa ir pagarba tiesai būtų atstatyta. Turime pasirūpinti visomis išgalėmis, kad tokia situacija nepasikartotų būsimų prezidento rinkimų metu. Kad šalis, kuri esą gina teisybės principus, teisės principus, pati jiems nenusižengtų. Dėkojame poniai Omenroitin, dabar ponas Fleckenstein. Pone pirmininkė, ponė Ashton, norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponė Omenroitin dėl rinkimų. Mūsų prašymas yra lygiai toks pat. Pasakykite rusų prezidentui visiškai aiškiai, kad jo žodžiai neturi likti tik tuščiai žodžiais, juos turi lydėti konkretūs veiksmai. Manau, kad teisus yra ponas Svoboda, kuris pasakė, kad reikia palaukti, kol, e, Euro, kol e, bendradarbiavimo, ekonominio bendradarbiavimo organizacija pateiks savo išvadas, tada galėsime pakalbėti apie kai kuriuos ekonominius dalykus. Dėl pono Kėlėm pasisakymo jis paminėjo, kad demonstrantai Maskvoje duoda ir mums šansą, bet man atrodo, kad tai nėra teisinga, tai nėra mūsų galimybė ar mūsų šansas, tai yra šansas Rusijos piliečiams visų pirma. Tai čia reikėtų būti galbūt atsargesniems formuluojant. Rinkimai, žinoma, yra svarbi vadovų susitikimo tema, bet nesvarbiausia. Yra du geri dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Po 18 metų dėrybų Rusija galų gale prisijungs prie PPO. Tai reiškia, kad bus sukurtos aiškios taisyklės ir mums bus aiškiau, kaip bendrauti, bendradarbiauti su Rusija priekybos srityje. Be to bus išspręstos problemos dėl skridimo virš Sibiro oro erdvės. Kitas dalykas - tai vizų ir mobilumo klausimas, kuris nemažiau svarbus, ne viena nemažiau svarbi susitikimo tema. Mes esame jau nekartą kalbėję apie tai, kad siena su Kaliningradu jau yra iš dalies atverta, tai yra labai gerai ir Lenkijos, ir e, Kaliningrado piliečiams. Tačiau reikia daugiau. Tie žingsniai, kuriuos mes esame parengę, kuriuos mes dar ruošiamės nuži, nueiti, bus tikrai labai geras dalykas, padėsiantis abiejų pusių žmonėms bendrauti, bendradarbiauti Ir aš manau, kad teisė į demokratiją yra geras dalykas, tačiau visų pirma reikia skatinti žmonių kontaktus. Mėlyna kortelė iš pono Migalskio. Ar jūs priimsite mėlyną kortelę? Nepriimsiu. Gerai. Toliau ponas Poseit. Pone pirmininkė, pone Ašton. Ponas Putinas yra ne tik antidemokratas, jis yra aukščiausio lygio antidemokratas. Jis laimėjo rinkimus, pateko į valdžią. Kokiu keliu? Jis pirmiausia sunaikino Čečeniją. Ir būdamas ir premjerų, ir prezidentų, jis atsuko laikrodį atgal ir gražino Rusiją į laikus iki demokratijos. Jis, žinoma, šiek tiek e, nuteisė galbūt draugi, draugiškesnę miną, tačiau mes žinome, kad žmogų reikia vertinti pagal, veiks, pagal jo darbus, tą sako ir šventas raštas. Ir jeigu pasižiūrėsime, ką nudirbo šis žmogus, matome, kad jis apsimetėlis. Kol kas manau, kad nėra jokios prasmės prašyti tą, kuris manipuliavo rinkimus, pačiam ištirti manipulacijas, juk tai niekur nenuves. Žinau, kad santykių stabilumas su Rusija yra labai svarbu, tačiau mes tą patį sakom ir Šiaurės Afrikoje, o paskui verkiame krokodilo ašaromis, kai kas nors atsitinka. Žinoma, kad Rusijos stabilumas yra mūsų interesas, bet tas stabilumas gali egzistuoti tik tai tuo met, jeigu Rusija egzistuos kaip demokratinė valstybė, kaip teisinė valstybė, kur gerbiamos piliečių teisės, kur jie gali išsakyti savo nuomonę, kur. E, garantuojamos piliečių laisvės. Stabilumas be laisvės neegzistuoja ir šią pamoką, istorinę pamoką mes turime galų galę išmokti. Ačiū, ponia Poseltai. Toliau, ponas Vigeninas, vieną minutę. Pane, aš to nu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Visų pirma, kartais panaudojame bet kokią progą bendrai vertindami įvairius e, gyvenimo Rusijoje aspektus, tai nėra naudinga, nes tuomet mes nepakankamai sutelkėme dėmesio į problemas. Ir šį kartą turėtume pasistengti įvertinti ir pateikti rekomendacijas dėl rinkimų problemų Rusijoje. Tikintis, kad kiti rinkimai, renkant prezidentą, bus geresni, geriau valdomi ir laisvesni ir sažiningesni. Kartu su kritika turime pripažinti, kad nepaisant to, kad laimėjo, kaip tikėtas, e, valdančioji partija, Rusija šiandien yra kitokia ir reikia pasinaudoti šiuo momentu ne tik kaltinant valdžią, bet taip pat ir paraginti jos keisti jų požiūrį kovo mėnesį. Tuo pat metu tie, kas e, kovoja už daugiau demokratijos Rusijoje, turėtų pajusti mūsų paramą taip, taip pat. Taip pat norėčiau e, paraginti Rusiją prisijungti prie ES pastangų, kuriant bendrą kaiminystę. Visos šalis, abi šalis yra E, suinteresuotos stabilumu ir norėtume, kad e, paraginti, kad nauji vadovai nekonkuruotų su ES dėl įtakos, o prisidėtų prie užšaldytų sprendimų sprendimo, ypač e, Kalnų Karabache ir Patnestrėje. Ačiū. Ačiū, pana Gėdinai. Dabar spontaniški pasisakymai. Ir tie, kurie sulaukia pirmininko dėmesio, taip kalbės. Dar ponia Andrikinė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Mikhailą Kasjanovą, buvusi Rusijos premjerą, kuris čia sėdi galerijoje ir klausosi mūsų diskusijos. Keletas dalykų, kurių nėra rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime šią savaitę. Pirma, Medvedevo Putino duetas ir jų partija Vieningoji Rusija pralaimėjo Dūmos rinkimus. Jie ne tik prarado apie 80 vietų Dūmoje, bet de facto pralaimėjo rinkimus grubūs pažeidimai kurie buvo rinkimų kampanijos sudėtinė dalis jie buvo akivaizdūs ir užfiksuoti tarptautinių stebėtojų ir nepriklausomų rusų stebėtojų balsavimų dieną sukčiavimai skaičiuojant balsus visa tai liudija kad laisvų ir sąžiningų rinkimų šventė rusijoje neįvyko iš daugelio rusų buvo atimta konstitucinė teisė rinkti ir būti renkamiems. antra rusijos žmonės protestuodami išėjo į gatves ir miestų aikštes šiandien jau buvo minėta kad michailas gorbačiovas pirmasis ir paskutinis sovietų sąjungos prezidentas ragina šaukti rengti naujus rinkimus aš manau kad į tai reikia atkreipti daugiau dėmesio. ir paskutinis ponia aukštoji įgaliotine jūs rytoj kalbėsite su rusijos partneriais választói megfigyelőként Moszkvában is elmondtam, hogy nem volt korrekt. Aš pati buvau rinkimų stebėtoja. Važiavau į Maskvą ir mačiau, kas ten vyko. Politinis konkursas nebuvo teisingas, nebuvo vienodų galimybių partijoms suteikta. Ir reikėtų peržiūrėti visą partijų įstatymą ir galimybę naudoti žiniasklaidos priemonėmis. Viskas atrodo nederamai sutvarkyta ten. O aš norėčiau atkreipti gerbiamų kolegų dėmesį iš tai, ką Padarytume klaidą, jeigu prašytume naujų rinkimų. Nemanau, kad tai yra teisinga išeitis dirbant su Rusija. Mes turėtume su jais stengtis bendradarbiauti ir turėtume pas, užtikrinti, kad rinkimai į prezidento vietą būtų sąžiningi ir bešalgiški. Vieningoji Rusija per šiuos rinkimus patyrė e, rimtą pralaimėjimą, konstitucinė dauguma prarasta. Ir kai kalbame apie Rusijos demokratiją, aš manau, kad čia yra padaryta pažangos konstitucinės daugumos valdančioji partija daugiau nebeturi. Ir aš nekalbu tik apie patį parlamentą. Dabar parlamente bus stipri opozicija. Turime gatvės demonstracijas. Jos parodo, kad Rusijoje žmonės patys nebesidžiaugia tuo, kaip reikalai klostosi. Ačiū, ponė Tabaždį. Toliau Iva Vaigel. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė. Pone Catherine Ashton, Aš visų pirma norėčiau Jūs pasveikinti šiame parlamente ir taip pat norėčiau pasveikinti garbingą svečią, kuris mano nuomonė e, puoselėje labai aukštus lūkesčius. Turiu galvoje Mihailą Kasjanovą, kuris e, yra lankytojų galerijoje. Manau, kad mes turėtume padėkoti tokiems žmonėms kaip ponas Kasjanovas už drąsą. Mes neturėtume jų ignoruoti, ypač kai kalbamės su oficialiais Rusijos valstybės atstovais. Anksčiau esame organizavę labai daug dėrybų ir pokalbių su Rusijos atstovais. Ir galiu pasakyti, kad mes e, tiesi, šiek tiek apleidome opoziciją. Tikiuosi, kad jūs, ponė Ašton, suteiksite galimybę uh, gerbėmiems opozicijos atstovams tikėtis, kad e, mes juos labiau įtrauksime, nes Rusija, ypač sprendžiant Kalnų Karabaho klausimus, galėtų pozityviai prisidėti. Ačiū ponė Vaigel. Toliau ponas daktaras Tenak. Neseniai vykusių Rusijos parlamento rinkimų organizavimas aiškiai parodė, kad Rusijos demokratija žlunka. Pranešimai apie e, klas, rezultatų klastojimą, susidorojimą su taikiais demonstruotojais e, akivaizdžiai e, pažeidžia pono Putino tikinimą, kad e, rinkimai buvo sąžiningi ir teisingai. Stambios politinės partijos, įskaitant pagrindinę opozicinę partiją, E, buvo, e, turėjo teisę dalyvauti šiuose rinkimuose, bet Rusija kaip ESBO ir Europos tarybos narė turėtų būti priimta, kad ji yra e, įpareigota užtikrinti rinkimų proceso sažiningumą. Rusija yra garsi masinė korupcija ir valstybės ir vyriausybės pareigūnų turtingėjimu. Prisiminkime pono Sergejaus Magnitskio atvejį. Jis buvo pasirinktas kaip auka, e, pademonstruojant, kad, buvo, kad nemokėjo mokesčių, bet už tai buvo kankinamas ir pasodintas į kalėjimą. Ačiū. Toliau ponas Melteris. Dešimtis tūkstančių rusų išėjo į gatves ir pateikė mums aišku ženklą. Tačiau niekas neturi tokių iliuzijų, kad šis protesto judėjimas turės pakankamai jėgų išjudinti visą sistemą arba pasiekti, kad pasikeistų valdžia. Demonstrantų politinės pažiūros, žinoma, yra labai skirtingos, tačiau Putinas yra tam, tikros, tam tikra prasme stabilizatorius po to chaoso, kuris e, Rusijoje vyravo dešimtajame dešimtmetyje. Rusijos stabilumas, žinoma, yra vertinamas ir mūsų, tai svarbu mūsų ekonomikai. Žinoma, Rusijoje egzistuojantis demokratijos standartai gali tik tai labai saliginai būti pavadinami tokiais. Ir mm, nereikia įsivaizduoti, kad per tokį trumpą laiką galima atsikratyti 70 metų komunistinės patirties ir praeities. Tačiau bet kuriuo atveju Rusijos visuomenė turi demokratinės plėtros potencialo ir ES turėtų tuo pasinaudoti. Dėkojame ponui Mölcer. Ir paskutinė kalbės ponė Sinklė. Ačiū ponė pirmininkė. Ponė Ashton. Aš e, džiaugiuosi, kad turėjau galbės įeiti į šią salę paskutiniu momentu ir aš tikiuosi, kad jūs suprantate, kad e, yra vienas kitas narys, kuris nori jūsų šiandien paskusyti, bet nesat labai populiari, tik 23 žmonės čia liko salė ir jūsų klauso. Ir aš esu viena iš jūsų nuolatinių klausytojų. Dabar noriu pasakyti, kad Rusijoje padėtis sudarė labai e, sudėtingą. Ir e, mes apibūdiname Rusiją kaip didelę piktą mešką, kurią bandome išmokyti mandagiai elgtis. E, rinkimai yra gėda e, visą e, Rusijai. Jūs turbūt žinote, kad apie jokią atskaitomybę negali būti kalbama. Bet ar nėra taip, kad Rusijos toleravimas ES yra nuolatinis reiškinys? Ar e, tai, kad jūs su jais nesugebėte susidėrėti, nepademonstruoja jūsų pareigybės silpnumo? Baigiamas spontaniškus pasisakymus. Dabar e, prašau ponę Ašton atsakyti į išsakytus e, komentarus šios diskusijos metu. Katrin, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje ir noriu pasakyti, kad e, jūsų išsakyti žodžiai bus perduoti ne tik per mane, bet ir e, per sustikimus tarp e, prezidentų. Aišku, kalbėsime apie rinkimus ir pirmiausia, ponui Kelmai noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų sekėme Magnitskio bylą labai atidžiai, kaip jis sakė, tai ir keli, nerima kelintis dalykas. Taip pat noriu pranešti, kad susitiksiu su ES Rusijos plėtinės visuomenės forumu ketvirtadienį ir tai ten galėsime aptarti pastarojo meto įvykius ir apskritai santykius tarp mūsų. Mes taip pat visuomet aptarnėjame tartunius įsipareigojimus, kai susitinkame aukščiausių lygių. Aš pats pati esu susitikęs su, su ponu e, ministru pirmininku Kasjanovu e, anksčiau ir taip pat norėčiau paminėti, kad jis čia su mumis yra. Per visas diskusijas su Rusija yra klausimų, kurie visą laiką keliami, tarp jų yra ir Gruzija. Užsienios politikos diskusijose įvairūs klausimai, kuriuos šiandien minėjote, yra diskusijų dalis. dalis. Iranas, ponas Belderis minėjo, tai iš tikrųjų yra e, didelis klausimas ir mes daug laiko skiriame šiam e, reikalui. E, Rusija yra E3 plus trys e, grupės narė ir labai e, smarkiai bendradavavo su mumis, siekiant rasti būdų įtikinti Iraną atsisakyti minties įsigyti brandolinių ginklų, e, kas ko gero kelia nerima visiems parlamento nariams. Kai kalbame apie bendrą narystę, kaip sakė panas Vigeninas, mes iš tikrųjų aptarinėjame Padniestrės ir Kalnų Karabacho klausimus. Kaip sakiau anksčiau, šioje diskusijoje labai svarbu pamatyti šiokią tokią pažangą. Man nerima kėlė tai, kai buvo Azerbaidžiane ar Armenijoje, e, pajusti, kokia yra įtempta situacija. Ir Rusija, aišku, galėtų svaidinti vaidmenį sumažindama tą įtampą per Minsko grupę. Klausimai kelti dėl to, kad e, reikia raginti Rusiją rimtai žiūrėti demokratiją yra labai svarbus. Aš poniai Sinkarą noriu pasakyti, aš e, nenorėjau nieko išdėstyti, pasakiau gaila, kad jūsų nėra salėje. Ačiū, ponė Pirinkė. Ačiū, ponė Ašton. Gavome šešis pasiūlymus patvirtinti rezoliuciją, baigiant šią diskusiją. Žaliųjų, socialistų ir demokratų, liberalų, konservatorių ir reformatorių.